Good morning, colleagues. <laughs> I'm replacing, as you know, our able chairman, Herr Buzek. Who... Labas rytas, kolegos. Aš keičiu e, pana Buzeką, mūsų pirmininką, kuris dabar yra Lenkijoje ir dirbsiu vietojo. Pirmiausia, mes turėsime pono Ferachterto pranešimą, kuris yra biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės e, laikinasis vykdomasis direktorius ir taip pat turėsime e, pranešim, e, pristatymą, kuris bus e, kuris vadinasi Horizontas 2020 bazinės didelio poikio technologijos Europos lyderystės apdirbamoje pramonės skatinimas. Tai yra tyrimas, kuris buvo parengtas šią vasarą po tikrai sėkmingų Europos parlamento dėrybų paskutiniosios kadencijos pabaigoje. E, remiantis e, viešosios ir privačiosios partnerystės e, visų paketų, paketo rėmuose. Ar yra ponas Falnisteroj? Taip, jisai čia yra, labai puiku, jis yra pranešėjas šią temą šiandieną. Visi mes turime valandą 15 minučių abiems prezentacijoms ir po to vyksančioms diskusijoms. Uh, Dabar norėčiau pakviesti poną Ferachtartą pakalbėti savo temą. Jūs turėsite 10 minučių. Prašau. Thank you, Mr. Henkel, for your very kind introduction. Ačiū, pana pirmininkė. Man labai malonu, ponios ir ponai, būti su jumis šį rytą. Norėčiau pradėti nuo to, kad e, e noriu pasidžiaugti šio komiteto paramą ir indėliu e, įgyvendinant iniciatyvą, kurią pasiūlė prieš tai būsi komisija ir ypač ponui Van Nistelroj, kuris kalbės taip pat kitą temą šį rytą. Ką aš pasistengsiu padaryti, tai yra pateikti trumpą peržvalgą, apžvalgą to, ką mes e, šioje ekonomikos e, šakoje e, nuveikėme kaip jie atrodo, pristatyti privačias per, e, e, viešas partnerystės, kas, kokios, kokia yra jų esmė ir e, taip pat poveikį, kurio mes tikimės. Tai čia mes dabar turime ekonomikos skaidrę, tačiau kol kas skaidrių neturime, tačiau jos toj bus pateiktos. Tai biologinė e, pramonė yra grindžiama atsinaujinančių ekologiškų e, išteklių, e, ištekliais. Ir tai, mes žinome, kad iškastinis kuras yra neatsinaujinantis energijos šaltinis, jis naudojamas įvairiausioms pramonės šakoms yra transportas ir šilmos gamyba ir taip toliau, tačiau e, biologinės pramonės pagalba mes tengiamės pasiekti tokią, e, tokią ekonomikos e, pobūdį ir tokią būseną ir būklę, kuri leistų mums tausiau ir ekologiškiau naudoti turimus išteklius ir nekenkti aplinkai ką mes galime padaryti, kad e, galėtume e, vystyti tokias biologinės ekonomikos e, kūriamas, kūriamus išteklius, kaip juos integruoti tarpusavyje, visa tai yra dabar mums kylantis iššūkiai. Ir e, vykdoma įvairiausių e, veiksmų, įvairiausių, turima įvairiausių priemonių e, ir Junktinėse valstijose, ir Brazilijoje, ir Pietryčio Azijoje, tai ir visame pasaulyje. Ir šie regionai turi, tu, turi nemažai privalumų lyginant su mūsų žemynu, pažiūrėjau, vien dėl to, kad turi tikrai lengvesnė prieiga prie tam tikrų atsinaujinančių išteklių. Ir e, mes, kas mums labai svarbu, yra vienas aspektas šiame kontekste, tai yra e, ekologiška, e, biologinių išteklių ekologiškas perdirbimas, tai yra, pavyzdžiui, pašarinės, pa, pa, pašarai ir jų panaudojimas, pavyzdžiui, pramonėje ir dabar mes norime e, pradėti vystyti ir technologiją susijusią su nemaistiniais ištekliais, kuriuos galima būtų rafinuoti, perdirbti ir gaminti atsinaujinančius e, biologinius išteklius, energijos išteklius. Uh, Mes turime aiškę programą ilgalaikiam, ilgalaikiam investicijom, ilgalaikiam veiksmam šioje srityje, bendradarbiaujant viešajam sektoriu ir privačiai, privatiems subjektams. Ir Horizontas 2020 yra taip pat viena iš tų programų, kurios padeda mums įgyvendinti tikslus šiame kontekste. Tačiau yra tam tikrų sunkumų, pažiūrėjau, dėl biologinio ciklo e, ypatybių, dėl kurių e, privatiesiems subjektams dažnai yra sunku apsispręsti investuoti. Tačiau privačios ir e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė šioje srityje e, suteikia tam tikrų garantijų ir leidžia apsispręsti e, atlikti tokias investicijas privatiems investuotojams. Ir, e, tokios partnerystės tai yra. E, tam tikrą platformą skirtą toms pramonės e, šakoms ir tiems pramonės subjektams, kurie nori e, kažką daryti šioje srityje. Ir be abejo, e, to, tokiais būdais mes, tokios partnerystės palengvina ir įvairių finansinių išteklių paieškas, taip pat mokslinius tyrimus. Ir, ir, padeda pramonės e, subjektams atitinkamai organizuotis, remiantis tokiamis partnerystėmis. Ir e, labai e, didelis privalumas yra tas, jog mes įgyjame papildomų investavimo svertų ir ypač galėdami naudotis Horizontas 2020 programą. Ir, E, pramonė šioje srityje investuoja papildomus 2,8 milijardo eurų, tai yra papildoma e, finansinė vertė. Ir taip pat kalbant apie tas viešasias privačiasias partnerystės, e, jų, jo, jos yra skatinamos būtent suinteresuotos pramonės. Ir tai reiškia, jog bet kokie siekiai bus orientuoti į rezultatus. Pati iniciatyva yra sutelkta į realios pridėtinės vertės kūrimą. Mes ne vien tik tai e, žiūrime į e, atskirus e, pramonės sektorius, mes norime juos visus mobilizuoti, aps, apjungti. Ir tai yra, juos norime apjungti, sukurdami bendrą vertės kūrimo grandinę. Ir ūkio subjektai yra skatinami bendradarbiauti tarpusavyje. Ir pavyzdžiui, mes stengiamės, e, su, e, pavyzdžiui, sutelkti, e, pavyzdžiui, energijos išteklius generuojančios pramonės subjektus su miška, miško tvarkytojais ir yra įvairiausių būdų E, sutelkti skirtingų sektorių jėgas ir siekti to bendro rezultato. Ir kaip aš minėjau pradžioje, šis komitetas e, labai prisidėjo savo paramą, pradedant šią iniciatyvą. Kaip minėjo pirmininkas, e, ši iniciatyva buvo patvirtinta ir pradėta taikyti per praėjusios vasaros, e, e, praėjusios vasaros e, laikotarpiu. Ir be abejo, ta iniciatyva dar yra tik tai pirmojoje stadijoje, ji dar toliau turi būti plėtojama ir gyvendinama. Tačiau mes jau turime pirmuosius, pirmasias pas, paraiškas. Pas, Šį iniciatyvoje pagal ją yra numatyti daugiau nei 7 milijardai um, e, eurų ir iš jų pusė tos sumos yra skiriama iš Horizontas 2020 programos, pati pramonė e, mobilizuoja 2,7 milijardo eurų. Ir Ir e, kol kas iniciatyvos pagrindinis e, tikslas yra suti, e, paskatinti pramonės subjektus, imtis naudotis jos teikiamais privalumais. Ir mes norime suteikti sąlygas visoms suinteresuotoms organizacijoms ir subjektams dalyvauti šioje iniciatyvoje. Ir, ir taip pat be abejo E, šios, e, šie subjektai turi galimybę e, naudotis visą turimą iki šiol sukauptą mokslinę patirtimį ir žiniomis. Ir mes įgyvendinsime šią iniciatyvą, kaip sakiau, remdamiesi tuo tikslu kurti bendrą vertės grandinę skirtą, kuri būtų visos Europos naudai. Mes E, čia šioje iniciatyvoje dalyvauja apie 70, virš 70 pilnateisių narių, tai dažniausiai pramonės atstovai, taip pat 50 asocijuotų narių, yra įvairiausios kitos organizacijos. Ir taip pat turime, e, kaip jau sakiau, šios iniciatyvos e, apriepties, tai yra dalyviai, kurie joje dalyvauja, kurie joje dirba, yra įvairiausių pramonės ryčių atstovai. Ir visos ES valstybės narės e, e, turi galimybę dalyvauti šioje iniciatyvoje ir tą ir daro. Mes jau esame paskelbę pirmąjį e, paraiškų raundą, teikimo raundą. Ir jis yra grindžiamas Horizontas 2020 taisyklėmis ir kiekvienais metais toks um, ši procedūra e, bus vykdoma, tai yra tai vyks kiekvienais metais ir iš e, e, paraiškų teikimo terminas buvo šių metų spalio 15 diena. Žvelgiant plačiau šią iniciatyvą, pagrindinė jo, jos esmė yra pastangos padėti, paskatinti ilgalaikį augimą Europoje ir e, be abejo padidinti Europos konkurencingumą visame pasaulyje. Mes kalbame apie naujų darbo vietų augimą, e, ūkio augimo skatinimą, kuris turėtų būti, e, kurio impulsas turėtų eiti būtent iš pramonės. Taip pat labai svarbu pasakyti, jog tai yra projektas ar iniciatyva kuri padės mums nutolti nuo būtinybės e, naudoti e, iškastinį kūrą. Ir tokiu būdu kovoti su įvairiausiamis mums kylančiamis problemomis ir iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita, e, energijos tiekimo nesaugumas naudojant vien tik tai iškastinius energijos šaltinius. Naujos, komisija naujaja savo sudėtimi jau pradėjo savo darbą ir atsakingas komisaras aiškiai pareiškė, jog e, jo svarbiausi uždaviniai būsimosios kadencijos metu bus užtikrinti ekonomikę augimą, kuris turėtų, būti, e, kuris turėtų vykti tvariai Ir ši iniciatyva, e, pana ir ponios, labai tiksliai atitinka šio komisaro uždavinius. Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Dabar norėčiau suteikti žodį koordinatoriui. Pirmiausia, Nesteroj. Aš jau nebesu įtra komiteto narys, tačiau man labai įdomu klausytis tos jūsų informacijos. Taigi, man labai malonu, kad jūs pradėjote dirbti šioje srityje, kadangi daugelį ES vykdymo programų, taip pat ir horizonte, nėra tokių iniciatyvų, kurios iš karto imamos įgyvendinti, taip vadinamų quick start projektų. Ir daug daug e, įvairiausių programų vykdomos per visą e, laikotarpį, o šiuo atveju labai malonu girdėti, kad jūs iš karto ėmėtės darbo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ES sudarė galimybės e, šioje iniciatyvoje dalyvauti visoms valstybėms, regionams, visų valstybių universitetams. Aš norėčiau išryškinti būtent tą aspektą, kadangi horizonto 2020 e, programoje 90 procentų viso biudžeto buvo sunaudojama, taip vadinamasi, senosiuose valstybėse narėse. Tačiau Rumunijoje, Lenkijoje taip pat yra labai daug veiklos. Ir jeigu mes dabar pažvelgtume į tą susidomėjimą, kuris kyla iš šitų valstybių, tai kyla klausimus, ar jų atstovai taip pat yra konsorciume aktyvūs dalyviai. Konsorciumas ir komisija turėtų dar kartą pagalvoti, kokia yra regioninių fondų speciali e, e, situacija, kadangi regioniniai fondai gali būti naudojami labai e, specializuotose srityse, o galbūt čia bio atliekų technologijų srityje būtų galima taip pat pritaikyti šių fondų lėšas. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra tam tikrų projektų, tačiau jeigu į juos nukreiptume ir regioninių fondų lėšas, tai galbūt būtų galima ir, pavyzdžiui, Lenkijos kolegas įtraukti į jūsų minėtą programą. Dėkuoju kolegai Van Nisteroj, dėkuoju už jūsų pasisakymą. Dabar kalbės misis ponia Lopės Mergajo. Gracias. Labai diena, norėčiau padėkoti, kad sutikėte žodį dėl bio, biopramonės. E, iš tiesų labai plečiasi ši pramonė, investicijų prasme ES ir panašiai. Reikia pastumėti tą um, sektorių į priekį, kad jis vystytųsi sparčiau. Jeigu mes. Um, mes nesukursime daugiau darbo vietų, jeigu taikysime Norėčiau užduoti Jums šios klausimus. Kokios priemonės gali būti pritaikytos siekiant e, tas kliūtis pašalinti, e, norint į sektorių įleis, įsileisti mažas ir vidutinės įmonės? Šis finansavimas viešas ir um, um, privatus gali padėti įmonėms, kuriems trūksta kapitalo, tačiau negali panaikinti kliūčių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mažos ir vidutinės įmonės turi turėti tam tikrą procentą finansavimo šiame e, sunkiame e, šioje sunkioje situacijoje, kuris susiklostė sreditų sityje. Įtraukti e, VMI būtinai reikia E, tačiau tokie planai nebuvo įgyvendinti, nepaisant to, kad e, viskas buvo numatyta. Didelės įmonės gauna pagalbą, gauna didžiulius pelnus ir šitame e, kontekste ta programa šiek tiek atrodo juokingai. Taigi kokie mechanizmai E, gali parodyti, kad iš tiesų vidutinės ir mažos įmonės gavo kažkokią tai paramą ar tiesioginę ar netiesioginę. Atrodo, kad daugiau koordinatorių salėje nėra, nu čia paklausiu, ar kas nors pateiktų dar klausimą iš salės. Griffin, ačiū, pirmininkė. Norėčiau, norėčiau paklausti to paties dalyko bio atliekų ekonomika yra labai svarbus aspektas visai jungtinės karalystės šiauriai. Jūsų pateiktoje informacijoje skaidrėse nemačiau jungtinės karalystės teritorijos nurodytos jūsų programoje. Norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors Junktinės karalystės universitetų, kurie įsijungtų į šitą plačią tarp regioninę iniciatyvą. Agnost. Ahimo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti panašaus dalyko. Didžiausios uh, e, ES įmonės dirba šioje srityje, jos suvokė šitos veiklos svarbą, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip įtraukti mažas ir vatinės įmonės į šitą sektorį. Todėl reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp mažų ir vidutinių įmonių, sukuriant klasterius ir kaip e, paskelbent informaciją apie paraiškų teikimą, kaip įtraukti mažas ir vidutinės privačias įmonės ir universitetus. Kaip būtų galima šitą bendradarbiavimą, šitą priemonę skatinti per Horizont programą. Vilkonen. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ir kolegai už prezentaciją. Labai svarbu, kad visi Europoje didelės įmonės, universitetai, vietos bendruomenės susivienytų ir pradėtų skatinti biopramonę. Labai svarbu, kad dirbtume iš karto veiksmingai ir kad galėtume apjungti žemės ūkio, miškų ūkio, taip pat energetikos sektorius ir taip pat gamybos sektorių. Tačiau man abejonių kelia kai kurie dalykai. Pirmiausia, teisės aktai, kurie leistų veiksmingiau dirbti šioje srityje ir kad, pavyzdžiui, iš šių šaltinių būtų galima gaminti energiją, kadangi yra dar tam tikrų teisinių barjerų, kurie neleidžia sklandžiai vystyti šios srities. Hema? Ačiū pirmininkė. Jūs pasakėte vieną dalyką, kuris mane vertė suabejoti. Jūs sakėte, kad šitas projektas nutiesė kelią ilgalaikiams investicijoms. Jūs puikiai žinote, kad šiuo metu parlamente vyko diskusijos dėl biokūrų, dėl žemės ūkio mm, paskirties žemės paskirties pakeitimu. Jūs kalbate apie ilgalaikės investicijas, tačiau mes ES pastebime, kad ES institucijos apskritai elgesi priešingai ir neleidžia numatyti ilgalaikių investicijų. Ar neatsitiks taip, kad mes vėl priimsime tokius teisės aktus, kuriuos, kurie tiesiog pakirs veiksmų laisvę pramoniai, kuri numatė ilgalaikės investicijas. Todėl teisės aktų pakeitimai yra iš tikrųjų žalingi ypač bio e, gamybai, ekologiniai gamybai. Ačiū pirmininkė. Labai malonu girdėti, kad jūs šią svarbę iniciatyvą taip greitai įgyvendinote. Ir žinoma, tokios iniciatyvos turi būti skatinamos. Jūs sakėte, kad jau buvo pateiktos ir e, iki kitų metų vidurio bus įvertintos paraiškos. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs bendradarbiaujate su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, Austrijoje yra tokia institucija, kuri atsakinga už Horizontas 2020 programos įgyveninimą. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs bendraujate su mokslo tyrimų institutais ir ar viskas vyksta per jūsų e, to forumo iniciatyvą. Jeigu daugiau nėra pageidaujančių klausyti, tai tuomet pranešėjus suteiksime galimybę atsakyti. Thank you, Chair. Um, Aš atsakysiu klausimus pailiui. Van Misteroj kalbėjo apie regioninius fondus, taip pat ir išmanė inovaciją. Iš tikrųjų, Europos ekonomika apskritai neturės perspektyvų, jeigu mes neįtrauksime vietos regioninių galimybių. Bet kokia ekonomika, bet kokie žingsniai, lygiai taip pat ir bio e, ekonomikoje reikia galų gale grįžti prie pramonės, kadangi tai yra tiesiog neišvengiama. Ta sinergija yra būtina. Dėl mažų ir vatinių įmonių. Mes visi sutinkame, kad mažos ir vidinės įmonės labai svarbios įgyvendant šią iniciatyvą. Kai šita iniciatyva buvo kuriama, buvo imtasi priemonių užtikrinančių galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms rasti savo vietą šioje programoje. Kalbant apie narystė šiame konsorciume yra pakankamai nemažai mažų ir vidutinių įmonių konsorciumo E, narės ir taip pat yra tų įmonių atstovai ir valdyboje. Mažos ir vidinės įmonės mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje mes esame numatę finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat universitetams. Taigi mūsų programoje tikrai didžiausios įmonės negauna esminio finansavimo inovacinių e, e, e, ir mokslinio tyrimų vykdymui. Kaip ir horizontas 2020, mažos ir vidinės įmonės gali gauti finansavimą iki 25 procentų. Tai yra numatyta tam tikra maksimali riba Ir mes tiesiog ėmėmės konkrečių žingsnių, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų dalyvauti programoje. Mes stebime šitą e, jų įtraukimo e, veiklą dėl Junktinės karalystės šiaurės regionų dalyvavimo. Iš tikrųjų, mes, e, mano skaidrėse buvo pateikta informacija buvo galbūt per daug apskrita, aptaki, tiesiog aš parodžiau e, Jungtinės karalystės teritoriją, tačiau tiesiog nepadėjau tikslaus taško e, arba apskritimo e, šiaurėje. Iš tikrųjų, kyla tam tikrų abejonių dėl to, kaip geriau įtraukti regionus. Be regionų mes puikiai suprantame, šitą iniciatyvą neturi perspektyvų. Toliau dėl teisėkuros aktų aktais daromų kliūčių. Iš tiesų, nepakankama vykdyti investicijų, inovacijų veiklos, jeigu nėra teisinės aplinkos, kuri leistų veikti rinkoje. Todėl labai svarbu reikėtų e, suvienodinti kai kurias viešųjų pirkimų teisės nuostatas, kai kuriuos kitus įstatymus. Taigi pramonės e, atstovai mūsų konsorcijume išreiškė tam tikrus nuogastavimus dėl vyraujančių skirtumų. Mes atkreipėme dėmesį juos jau pačioje mūsų veiklos pradžioje. Ir taip pat buvo klausima dėl ryšį su bio ekologinę gamybą ir sąsajų. Mes puikiai suprantame, kad jeigu mes iš pat pradžios neatsižvelgsime į vartotojų poreikius, neatsižvelgsime į teisės aspektus, kitus rinkos elementus jeigu mes neįtrauksime kitų suinteresuotų šalių jau pačioje pradžioje, tai iš tikrųjų mes negalėsime tikėtis sėkmės mūsų mm, projekto įgyvenimo metu. Tiesiog mes negalime keisti mm, pagrindinių nuostatų įgyvendinant projektą. Mes esame įsteigę valstybę valstybės atstovaujančias grupės, tai yra grupės, kurios rengia rekomendacijas valstybėms narėms, tačiau labai svarbu, kad valstybės e, aktyviai dalyvautų šios iniciatyvos įgyvendinimo e, etape. Tai pasakytina ir apie regionus. Svarbiausia, kad valstybės narės leistų tas naujas technologijas pateikti į rinką. Dėkuoju, dėkuoju kolegai Ferachtert už tai, kad e, pateikėte informaciją ir atsakėte į klausimus, o dabar sveikinu poną daktarą Kut. Mes baigėme pirmąją mūsų uh, svarstymo dalį, perėsime prie antrosios temos. Tai horizontas. And the manufacturing sector. We... 2020 ir dabar mes paprašysime pasikeisti vietomis kolegas prezidiume ir prašyčiau kolegas, kurias rengėsi klausti, pagalvoti, ką klausite, ko klausite. Norėčiau pristatyti Govard Ispers ir Morris Butter iš TNO TNO, tai yra Niderlandų organizacija, tai yra taikomųjų mokslų organizacija, priklausinti Franhofer bendruomeniai arba mokslinio tyrimų e, asociacijai. How do we advance the slides? Yes, okay. Oh, Mr. Mr. You get some help, no? Mm -hmm. So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen, this study which uh, is requested Šitos, šito tyrimo paprašė mūsų komitetas, būtent studijos apie naujausias e, e technologijas, KET, tai yra apie Europos gamybos sektoriaus atsinaujinimo, atnaujinimo galimybės. Mes turime penkio, 50 minučių šiai diskusijai. Paprašysime, kad tyrimą pristatytų kolega. Jisai turi 10 minučių. Ačiū. Labai malonu pristatyti mūsų apžvalgą. Kadangi turime 10 minučių, todėl turime iš karto pasiskubinti. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kokie, koks šitos mano prezentacijos turinys. Aš savo prezentaciją parengiau pagal mūsų ataskaitos struktūrą. Pirmiausia, kodėl tas tyrimas buvo atliktas ir kokie buvo tikslai. Bazinės didelio poveikio technologijos yra šios, šio tyrimo esmė. Ir mes pateiksime informaciją apie tas technologijas, po to pateiksime išvadas. Žinoma, kokia yra situacija. Situacija yra labai akivaizdi. ES atsigauna po didžiulės krizės, reikalingi nauji ekonominio augimo skatinimo šaltiniai ir paskatos. Reikia sustiprinti, atgavinti Europos pramonės bazę, stiprinti konkurencingumą ir tiesiog pasitikti naujus iššūkius. Ir vienas svarbiausių tikslų yra siekti lyderystės, ypač pramonės technologijų srityje. Ir, žinoma, reikėtų priminti, kad 12 metais buvo parengtas komunikatas, kurį parengė dvi aukšto lygio darbo grupės, pasiūlė projektus ir taip pat ten buvo sutiklas dėmesys į tas naujausias didelio poveikio technologijas. Apie jas kalbėsime vėliau konkrečiai. ES numatė šių technologijų plėtrai paramą iš Horizontas 2020 programos ir kitų programų. Taigi mes atlikome tyrimą, kurio e, tikslas buvo tiesiog padėti įdre komitetui suformuluoti savo nuomonę dėl bazinės didelio poveikio technologijų, dėl to, kaip jos gali padėti sustiprinti ES pramonės potencialą, ypač mažų ir vidinių įmonių potencialą. Norėčiau pakalbėti trumpai apie KET e, e, apskritai Tiesiog e, paminėsiu nanotehnologiją, mikro, nanoelektroniką, semikonduktorius, fotonikus, taip pat e, inovacinės medžiagas, pramonės, biotehnologiją ir taip pat e, inovacinės gamybos sistemas arba technologijas. Jos tiesiog apjungia tas pirmasis penkias minutės technologijas. Konkrečiai kalbant apie didelio poveikio technologijas, reikėtų pasakyti, kad svarbiausia yra, būdinga joms, tai yra, kad reikalinga labai spes, specializuota ir e, labai mm, kvalifikuota darbo jėga. Taigi reikalinga taip pat ir kapitalo išlaidų ir taip pat uh, reikalingi inovatyvūs nauji produktai, prekės ir paslaugos, kurios turėtų būti gaminamos e, taikančias technologijas. Ir žinoma, reikėtų į sisteminio požiūrio. Savo ataskaitoje mes pažvelgėme iš šias technologijas plačiame kontekste, globaliame kontekste. Ir pasirodė, kad Europa yra lyderė tiesiog kaupiant žinias, jas plėtojant, tačiau vis dėlto ES atsiliečia e, išnaudojimas savo e, žinių potencialą. Azijos regionas e, lyderiauja masinėje didelio poveikio technologijų gamyboje, šių produktų gamyboje kadangi darbo kaštai Azijoje ir Kinijoje e, vis dėlto kyla, reikėtų prisiminti, kad ir ES valstybėje šita technologija, pažangi technologija gali tapti patraukli, turint omenyje darbo jėgos potencialą. Yra kai kurių lyderiaujančių KETS klasterių, pavyzdžiui, minologikos, Grenoblyje, e, fotonikos, Vokietijoje ir taip pat biovaliai, medikon valiai, e, Danijoje, Švedijoje yra lyderis. Norėčiau pakalbėti apie taip vadinamus mirties slėnius. šita koncepcija buvo e, sukurta siekti galvojant apie tam tikrus konkrečius produktus ir buvo vadovaujamasi e, trims ramšiais technologiniais tyrimais, tai ta e, gaminių prototipų gamyba ir taip pat tų produktų masinė gamyba, paverčiant juos masinė verte. Tai yra ne tik tai technologinė priemonė, bet e, reikėtų pasakyti, kad yra skiriami dviejų pobūdžių tokie slėniai - technologinio pobūdžio, o kiti labiau komercinio, inovacinio ir verslo modelio pobūdžio ir abi sritis nusipelno didžiulio dėmesio. Kitas dalykas yra, tai yra technologijos pasirengimo lygio aspektas. Labai svarbu, kad mokslinio tyrimų rezultatai galėtų būti naudojami testuojant gaminius ir rengiant juos gamybai. Taigi yra numatyti tam tikri etapai rengiantis naujausių technologijų patirtį pritaikyti gamybai. Svarbiausias dalykas yra pas, technologijų pasirengimą e, tapti produktais, e, galvoti apie socialinės inovacijas, apie konkrečius verslo modelius. Matau, kad reikia skubėti, laikas bėga labai greitai. Kokia turėtų būti veiksminga didelio poveikio technologijų gyvenimo strategija? Čia yra numatyta keletas e, krypčių, reikalingi tam tikrų ES teisės aktai, reikia suderinti ES nacionalinės politikas e, ir ieškoti sinergijos, taip pat tinkamai valdyti ir taip pat pasirinkti tinkamus e, prekybos ir verslo instrumentus. Pagal horizontą 2020 kets yra skiriamas finansavimas. E, čia yra pateikta konkrečia finansavimo išraiška. Horizontas 2020 numato 30 milijardų eurų e, investicijų. Prioritetas bus skiriamas pilotiniams projektams, kuriais prototipai bus verčiami į, į, į pirminio etapo masinės gamybos gaminius. Šitie e, pilotiniai projektai ir komercializacijos programos e, į, aprieps aukšto lygio e, mokslinius tyrimų ir technologijų e, sritį, kuo arčiau bus prieinama prie gamybos, tuo labiau reikės kreipti dėmesio į konkrečius e, technologijų e, parengimo gamybai e, klausimus. Labai svarbu taip pat pagalvoti ir apie tai, kad, ne, ne, kad nebūtų pažeistos rinkos struktūros, Mažos vidutinės įmonės taip pat turi gauti, galim, gauti finansavimą, kad jo, kangi jos vienos negali užtikrinti ir uh, visų reikalingų įrenginių ir vykdyti darbą, todėl reikalingi ilgalaikiai strateginiai inovacinių tyrimai ir taip pat reikia pagalvoti apie tų gaminių pateikimą rinkai. Konkrečiai kalbant, pagal pirmąjį ramstį yra numatyta 13 milijardų, tai yra apima RCT, FET, po to antrajam ramščiui 17 milijardų, tai yra pramoniniam lyderiavimui, taip pat e, inovacinių technologijų lyderystai. Labai svarbu atsižvelgti į socialinius iššūkius, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie inovacijas jau KETS programos įgyvenimo srityje, taip pat Horizontas 2020 kitos paprogramės gali būti e, naudojamos e, gautant darinį finansavimą. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie sanglodus politiką ir išmanios specializacijos strategijų e, programų galimybės, kur, pagal kurias galima plėtoti inovatyves technologijas, taip pat finansų e, inžinerijos e, projektai e, pagal Horizontas 2020 ir kitas Europos Sąjungos programas gali būti sėkmingai gyvendinami šiame kontekste. Pateiksiu pavyzdį, kaip galima finansavimo fondus apjungti. Svarbiausias dalykas apjungiant Horizontas 2020 ir struktūrinius fondus E, tada galima išvengti tiesiog, tiesiog reikia siekti išvengti dviejopo arba dvigubo finansavimo tai pačiai veiklai iš skirtingų fondų. Kets mūsų manimų gali būti naudingas ekonominiam augimui, užimtumui, tiesiog pagerinant tą grandies kūrimo, e, e, vertės kūrimo grandinę, gali padėti didinti užimtumą, ypač kets srityje, nors žinoma, kets srityje užimtumas negali būti didinamas be galo. Tačiau iš šios pramonės srities gali išplaukti ir naujų su naujomis technologijomis išplaukiančių paslaugų Todėl pirmiausia reikėtų pagalvoti, ar yra pakankamai žinių, e, kvalifikacijos bazinės didelio poveikio technologijos e, srityje. Žinoma, reikės vykdyti papildomą mokymą, tačiau vis dėlto reikėtų baigiant pasakyti, kad mes sutelkime dėmesį į šešias technologijas. Yra numatytas lankstumas pasirinkti technologijas, kadangi jos keičiasi, pavyzdžiui, programinė įranga gali būti tas aspektas, kuris turi būti kuriamas pasikeitus poreikiui. Taip pat labai svarbu, kad technologija būtų nukreipta įveikiant konkrečius iššūkius. Labai svarbu įtraukti mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat e, e, reikia naudoti technologinę infrastruktūrę, suderinti finansavimą iš įvairių šaltinių, tačiau šitas klausimas turi būti dar konkrečiai sprendžiamas ir žinoma labai svarbu tikslingai nukreipti kets technologijas, tam reikalingas verslo patirtis, tam reikalingos tam tikros profesinės žinios. Baigiant reikia pasakyti, kad Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų e, finansavimas turėtų būti apjungiamas, e, suprantant, kad Horizontas 2020 ypatingą dėmesį skiria e, ekscelencijai, naujausiam technologijoms, o struktūriniai fondai yra skirti labiau suvienodinti e, vystimosi, ekonominio vystimosi regionuose sąlygas. Tiesioginis kets e, pritaikymas, žinoma, yra ribotas, tačiau vis dėlto tikimasi e, išplaukiančių iš šio projekto paslaugų plėtros. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju. Beje, e, tikrai nuoširdžiai Jums deko, rekomenduoju gerai išanalizuoti šį dokumentą, šį tyrimą. Tai yra puikus visos šios ryties pristatymas ir analizė. Mes Turime koordinatorių čia tarp mūsų, tai vėl ponas Van Nistelroj. Aš suteikiu Jums žodį. Dėkoju. Prieš tai mes jau kalbėjome apie biologinės pramonės sektorius ir e, tai, ką čia dabar aptarnėjama, yra tai, kitas elementas, jie yra tarpusavėje labai susiję. Aš e, norėčiau pateikti klausimą Mes e, investuojame 20 milijardų eurų ir e, tai elgiamės taip kaip iki šiol, tai yra kūrėme naujas technologijas ir jas parduodame Azijai. Tam e, konstatuoti mums nereikia šios knygos. Ar mes ir toliau norime tęsti šią praktiką, tai yra investuoti didžiulius pinigus ir paskui suteikti pramoniai visišką laisvę parduoti tas technologijas. Jeigu jūs matysit, nematysite, jog mes turėjome tikrai stambes įmonės, kaip, pavyzdžiui, e, e, Niderlanduose e, sukūrusi ličio pagrindų labai išmanės technologijas, kurios buvo parduodamos Azijai. Ir toliau tęsime tokią praktiką, kuomet kursime naujas technologijas, tačiau niekaip ne jų neapginsime, neapsaugosime. Ne Ir to nepadarysime, pažiūrėjau, įstatymų pagrindu. E, kaip visą tai atrodys ateityje, ar mes savęs nenuskriaučia? Ir kitas dalykas, mes e, dabar e, bandomojoje fazėje galime žengti daug toliau, negu esame užsibrėžę. Tai galėtume daryti, imdami pavyzdį iš jungtinių valstijų. Ar jūs galite pasakyti e, mums, ar mes galime toliau tęsti šią programą, ne susilaukdami kokiu nors ne, nemalonių padarinių. Mes išleidžiame 20 e, procentų e, šiai e, programai įgyvendinti. Ir pirmiausias prioritetas yra žinios ir technologijos, moderniosios technologijos, žmonių mokymas ir rengimas. Jūs teisingai pažymėjote, jog e, tai yra labai svarbu ir tai akcentavote ir savo studijoje. Ir, e, kalbate apie tai, kad e, reikia, yra sukurtas vadovas, kuris skirtas visiems su šia pramonė susijusiems subjektams, visiems su, visoms suinteresuotoms grupėms. Beje, šiandieną Briuselyje vyks labai e, reikšminga konferencija skirta šiam e, klausimui e, svarstyti. Taigi tokie buvo mano komentarai. Na, ich möchte noch einmal zurück. Pane Kreil, dėkoju. Aš norėčiau sugrįžti prie sąsajos tarp horizonto 2020 ir sanglaudos politikos. Teisingai sakėte, jog horizontas 2020 E, turi skatinti žinias, žinių kūrimą, technologijų plėtojimą, o sanglaudos politika būtent nukreipta į didesnę sanglaudos kūrimą. Tačiau pažvelgus, jog e, vien, pirmasis elementas yra vienas iš pagrindinių sanglaudos politikoje. Aš esu kilusi iš regiono Saksonijos, kuriame, e, kurioje buvo pradėti kurti vadinamieji švituriai, e, pasitelkiant visas turimas e, mokslinės žinias, kuriant mokslinius centrus. Man kyla klausimas, ar tai, ką mes darome pagal Horizontas 2020 programą, e, siejant ją su struktūrinė politika, yra pakankamai intensyvu ir veiksminga, kad iš tiesų galėtume pasiekti ryškios, aiškios pažangos, naudodami abi šias priemonės. Uh, Mums reikia pradėti e, vykdyti protingą politiką. E, tačiau reikėtų e, išvengti tokios situacijos, kad tai, ką mes jau sukūrėme ir ko pasiekėme, visa tai nėra nuosekliai panaudojama. Ponas Timboranu. Norėčiau paklausti dėl, dėl 3D spausdinimo pramonės ir technologijos. Ar tokia technologija gali būti, gali būti vertinama kaip didelio poveikio technologija, kaip bazinė didelio poveikio technologija, kuri dėl, e, galėtų susilaukti dar didesnio mokslininkų ir pramonės dėmesio. Tai galėtų būti vystoma toliau ir plačiau. Čia galbūt daugiau komentarą susijęs su Horizontas 2020 e, e, teikiamos, teikiamais finansiniais privalumais. E, tai, ką minėjo kolegė apie struktūrinę politiką ir jos sąsąją su Horizontas 2020. Aš norėčiau, kad jauni žmonės e, gyvenantis e, tokiuose regionuose kaip aš, e, iš kurių aš esu kilusi, kurie nėra patrauklus technologinių požiūrių, turėtų galimybę įsitraukti į, šias, į šią pramonę, į, šias, į šią būtent šios ryties darbo rinką. Kaip mes galėtume susijęti struktūrinius fondus ir e, atitinkamas programas, kad galėtume įtraukti jaunus žmonės į tokios, e, e, to, šios ryties veiklą, kad, to, to, kad tos pažangiosios technologijos būtų toliau kūriamos jaunų žmonių dėka. Dėkoju. Pirmininkas, ar yra dar klausimų? Atrodo, kad ne, todėl siūlyčiau panui Kisperkui ir galbūt panui Patai atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sureaguosiu į pirmąjį klausimą. Tai yra stambios investicijos ir ar mes prarasime savo pozicijas lyginant su Azija, e, taip kaip tai būdavo praeitįje. Ir kaip mums apsaugoti savo žinias ir technologijas. Manau, kad pažvelgusi, pažiūrėjau, dizaino pramonę ir dizaino technologijas, tai yra daugiau tradiciniai e, šios, šios, šios pramonės ir mūsų veiklos elementai. Tačiau mes turime pamastyti, kaip paspartinti mūsų inovacijų tempą ir su, susijęti skirtingas technologijas, e, e, ar e, tiksliau, kaip manoma, efektyviau susijęti tas technologijų, technologinės parengties lygius. Ir aš manau, kad tos bazinės didelio poveikio technologijos turėtų būti, e, kiek manoma, greičiau po mokslinių tyrimų, po plėtojimo tapti prototipinėmis ir, ir e, po to, kiek manoma, greičiau pradėti jų masinio, e, masinės gamybos procesą. Tik tokiu būdu mes išliksime kompetitingi, konkurencingi, atsiprašau. Ir Mums reikia be abejo išmokti pamokų iš savo praeities, mums reikia mokytis iš savo klaidų, iš kitų pavyzdžių ir, ir mums reikia stengtis, kad technologijos, naujosios technologijos, kurios buvo sukurtos, būtų plėtojamos ir taikomos kiek įmanoma greičiau ir e, e, taip užtikrinant, e, užtikrinant lyderystę pasaulyje mano kolega atsakys į antrąjį užduotą klausimą. Tačiau vis dėlto pirmiausia, aš taip pat e, šybei tą pasakysiu apie pirmąjį. Jau labai daug buvo diskutuota šiuo klausimu, didelis pinigų e, metimas į e, labai plataus masto mokslinius tyrimus ir po to tų sukurtų technologijų e, pardavimas kitiems pasaulio regionams. Iš tiesų, tai yra problema, tačiau e, tai yra neišvengiama, kuomet mes sukūrėme stambaus masto labai reikšmingas technologijas, jos neišvengiamai per yra permetamos, bent iš dalies yra permetamos į kitus e, pasaulio regionus. Taip, be abejo, sukuria papildomų technologinių impulsų e, visam pasauliui, kadangi vis dėlto tai yra globalus veiksmas, globali veikla ir mes negalime teikti, jog e, Europoje vykdomi moksliniai tyrimai turėtų būti um, turė, jie, jų, tų tyrimų vaisiais turėtų naudotis vien tik tai Europa. Mes esame konkurencinėje kovoje su kitais regionais, tačiau esame ir glaučiai su jais tarp, tarpusavyje susiję. Mums reikia tiesiog užtikrinti, kad e, e, vertės kūrimo grandinėje Europoje būtų naudojama kiek įmanoma labiau pasinaudojama mokslinių tyrimų teikiamais privalumais, tokiu būdu mobilizuojant ir papildomus, e, lengviau mobilizuojant papildomus finansinius išteklius. Ir taip e, užtikrinant ir tų mokslinių tyrimų e, plėtojimą įvairiose ES regionuose. O kalbant apie produkcijos e, nutekėjimą į jungtinės valstijas, iš tiesų tai yra ryškus reiškinys ir tai, tai daugelis mūsų produktų nukeliauja į jungtinės valstijas, taip pat ir į Aziją. Ir mes stengiamės, kiek manoma, daugiau, daugiau naudos gauti ir iš mokslinių tyrimų E, kurie yra vykdomi ne tik tai Europoje. E, tačiau taip pat mes matome, žvelgdami į Junktinės valstijas federalinių lygmenių, jog e, tikroji parama tolesniems technologinės parengties, tolesniems tam tikrų technologijų, technologinės parengties lygiams finansuoti yra gana, gana riboti. Tačiau valstybės lygmenių situacija yra kitokia. E, vyriausybė, pavyzdžiui, e, sutelkia savo, e, meta savo finansinius išteklius, skatindama, pavyzdžiui, Fuji koncerną, toliau kurti savo fabrikus ir įkurti savo fabrikus Jungtinių valstijų teritorijoje Europoje taip dėja nes, nėra elgiamasi, tačiau tai yra gana sudėtinga istorija, yra, susiję, yra susijusi su daugybė įvairiausių e, elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau aš manau, kad e, kalbant apie technologijų nutekėjimą į jungtinės valstijas ar kur nors kitur, mums reikia užtikrinti pakankamą dėmesį, finansinį dėmesį jų plėtoti ir taip pat e, tiesioginiam taikymui mūsų žemynę. Ir kalbant apie tos, tas bazinės technologijas, bazinės didelio poveikio technologijas, jos iš tiesų e, reikalauja didelių, e, didelio išmanimo, didelių tikrai aukštos kompetencijos ir e, mes, aišku, galime tik patvirtinti, kad šios technologijos yra labai perspektyvios ir mes turime toliau jas plėtoti. Klausimas susijęs su Horizonto 2020 programos ir sanglaudos fondų sąsaja. Ir ar ta sąsaja yra pakankamai stipri? Ar mes pakankamai veiksmingai išnaudojame tą sinergijos potencialą? Manau, kad atsakymas galėtų būti ne, dar ne. Mes jau išryškinome tam tikrus sunkumus, tai yra, kad horizontas 2020 daugiau sutelktas į žinių e, plėtotę, o sanglaudos politika yra vykdoma vadovaujantis visai kita logika ir dėl to ne visada yra paprasta susijęti abu, abi šias e, mąstymo sritis. Dėl to yra labai svarbu visą inovacijų e, grandinę, pradedant moksliniais tyrimais, baigiant e, technologijų taikymu, įtraukti struktūrinius fondus, paremti e, gamintojus, pavyzdžiui, būtent pažangiosios specializacijos pagrindų. Ir aš manau, kad taip pat labai būtina plėtoti Tam tikros e, e, eksperimentinės laboratorijas e, ir kurti sąlygas, pagal kurioms esant mes galėtume kiek įmanoma veiksmingiau susijęti tas dvi skirtingas programas, tos du skirtingus mąstymus ir stengti, stengiantis neprarasti inovacijų sektoriaus teikiamo potencialo ir toliau tęsiant tą e, technologijų plėtojimo procesą, kuris turėtų užsibaigti veiksmingų technologijų panaudojimu. Ir paskutinis klausimas buvo. E, e, susijęs su tam tikrais iššūkiais, mes visiškai sutinkame su tuo, kad reikia kurti sąsąją tarp struktūrinių fondų ir horizontas 2020 programos. Mums reikia tam tikrų pajėgumų, e, plėtojant bazinės didelio poveikio technologijas. Mums reikia žmonės su labai aukšta kompetencija. Mums e, e, reikia, vis tiek vis dar reikia žmonių, žmogiškų išteklių. Tai yra konkrečių darbuotojų, kurie būtų pakankamai aukštos kompetencijos, kad galėtų e, valdyti robotus ir vairiausias, auto, vairiausius automatus, technologijas. E, Ir tai turėtų būti žmonės, kurie pasižymė ypač aukštą kvalifikaciją, tai nėra žmonės dirbantis fabrikuose. Ir įvairių švietimo ir mokymo lygių ir segmentų e, integravimas ir siejimas tarpusavyje rengiant tuos žmonės yra e, gyvybiškai svarbus. Ir ypač atsižvelgiant į e, dabar kylančius demografinius iššūkius Europoje, mums reikia pasti, sustiprinti savo turimus intelektualinius pajėgumus, kad e, galėtume išlikti konkurencingi tarptautinėme lygmenyje. Kadangi jūs e, taip e, tiksliai atsakinėjate į klausimus, aš galiu pat suteikti galimybę paklausti dar kitiems kolegoms. Labai ačiū. Nanotehnologijos, biotehnologijos yra tikrai labai svarbios, jos tiesiog, na, esminės. Tačiau pats produktyviausias dalykas yra žmogiškasis, žmogiškiai ištekliai. Aš e, jau seniai žinojau, kad technologijų sityje svarbiausia yra žmonės. Dėl to ir noriu užduoti klausimą. Kokias priemonės taikote, kad e, pagelbėtumėte mūsų mokslininkams, nes dažnai jų karjeros būna be galo sunkios, brangios, šeiminės problemos kyla ir panašiai. Nesiroja. Thank you very much. Just, just an additional question on my... Norėčiau tiesiog pagalvojau, kad reikėtų vis dėlto pratesti diskusiją, pamastant apie globalų kontekstą, apie tai, kad žinios, technologijos neturi ribų. Tačiau kas bus, jeigu mes, pavyzdžiui, sukūrę saulės baterijas, tai tiesiog jų nebe, nebegaminame arba neturime jų Europoje. Tiesiog visi tie mūsų sukurti produktai iškeliauja iš Europos. Tačiau jeigu mes įgyvendinsime taikomosios pramonės politiką, netinkamai, tiesiog išparduosime viską. Dabar mes sudarome dešimtadalį pasaulio gyventojų, o po 20 metų galbūt 15 e, arba 20 dalį. Todėl reikėtų pagalvoti apie politiką, kuri leistų žinias paversti gamybos produktais Europoje. Žinoma, labai paprasta yra e, atiduoti, atsisakyti žinių. Ir būtent e, man rūpesčio kelia būtent šitas, šitas aspektas. Dar du kolegos galės paklausti. Pone Kape, pirmiausia. Jūs kalbėdamas pabrėžė inovacijų reikšmę gamybos stadijoje. Taigi tie du aspektai kažkaip neatsižvelgia į trečiąjį etapą, tai yra pateikimą rinkoje. Mes puikiai suprantame, kad mes turime mokslinį potencialą, skatinimo potencialą, uh, ir galime sukurti produktus, kurie nežinia ar pateks į rinką. Ir būtent dėl tos priežasties Europa šioje bendroje e, vertės kūrimo grandinėje atsiliks. Taigi, ar yra kokiu nors žingsnių, kurie leistų užtikrinti naujų technologijų įdėgymą rinkoje, produktų pateikimą į rinką. Kudička dabar. E, ja chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z twierdzeniem. E, Aš norėčiau paprieštarauti teiginiais, kurie yra pateikti šiame pranešime. Pavyzdžiui, 67 puslapyje išvadose į, į, išnašuose yra sakoma, kad jeigu mes remsime projektus finansuojamus iš struktūrinių fondų ir taip pat e, įtrauksime horizontas 2020 programų finansavimą ir jeigu nukreipsime finansavimą atsilikusiems regionams, tai tuo metu negalėsime apskritai skatinti tų regionų, kurie yra sukūrę naujasias išmanasias technologijas. Aš manyčiau, kad mokslinius tyrimus ir mokslinę veiklą būtina skatinti būtent naujųjų valstybių regionuose, kadangi jos jau yra investavusios į naują pažangėją infrastruktūrą. Ir be to ankstesnis e, finansavimo periodas Lenkijoje parodė, kad vyriausybė tiesiog sumažino finansavimą laboratorijoms ir mokslinio tyrimų institutams, nors, pavyzdžiui, kai kurios laboratorijos Lenkijoje yra modernesnės, pažangesnės negu Prancūzijoje arba kur nors kitur. Ir pasinaudojus šitų laboratorijų potencialu būtų galima plėtoti ket technologijas ES mastu. Ir galbūt tie labiau atsilikę regionai galėtų plėtotis greičiau, jeigu, jie būtų, jeigu jiems būtų suteikta galimybė plėtotis, vystytis specializuotose, būtent ket srityse. Sorinio dabar? Eu penso que a questão-chave que foi aqui colocada Man atrodo, kad čia buvo užduotas esminis klausimas. Ir tas esminis klausimas buvo toks. Kaip Europos Sąjungoje išlaikyti vertybių e, grandinės dalį, kuri buvo sukurta. E, mes turėtumėm du sprendimai. Mes turėtumėm pirmiausia susitelkti ties keturiais ar penkiais klasteriais, kur Europa būtų pirmaujanti. Tas technologijas reikėtų ten įtraukti. Į tuos klasterius reikėtų įsitraukti, e, kurti atitinkamas vertybės, kad jos iš nyktų iš Europos e, į Aziją ir panašiai. Kitas dalykas labiau susijęs su Portugalija. Mums sunku susitvarkyti su um, patentais. Tie patentai dažnai gaunami iš valstybės lėšų arba valstybės ir privačių, jie gaunami ir prarandami, tai gal reikėtų kažkaip tai um, sukurti uh, valdymo struktūrą, kur būtų tvarkomi tie patentai, kurie yra gauti iš valstybinių lėšų. Tokiu būdu susidarytų kritinė masė, kuri leistų apsaugoti mūsų turimas, pačių išgautas ir norimas apsaugoti žinias. Thank you, Chairman. I will um, uh, try to answer the, uh, the, the... Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi atsakyti į pirmąjį klausimą, kuris tarsi tęsia prieš tai išsakytą mintį apie e, žmogiškuosius išteklius, kurie yra e, gyvybiškai svarbus, e, plėtojant bazinės didelio poveikio technologijas. Iš tiesų, žmonės yra pats svarbiausias e, e, elementas plėtojančias technologijas. Manau, kad e, sprendžiant šį klausimą kyla daug, matome daug skirtumų tarp įvairių Europos valstybių narių, nes kai kuriuose valstybėse yra labai sunku rasti darbą ypatingai aukštos kvalifikacijos darbuotojams Ir e, taip pat yra kitų, kitose valstybėse e, narėse jų, jų pramonė yra priklausoma nuo inžinierių ir e, aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš Indijos, iš Azijos. Ir matome daugybę įmonių, kuriuose e, dirba E, darbuotojai iš, iš Azijos, taip pat matome e, kai kuriuose šalyse mokslo įstaigas, kuriuose yra daug studentų iš, kito, iš šio regiono. E, pavyzdžiui, Niderlanduose prasidėjus ekonominiai kriziai gerokai labiau padidėjo susidomėjimas jaunų žmonių tarpe inžinerijos mokslais ir matematikos tiksliaisiais mokslais kadangi šie, šios studijos atveria puikias e, galimybės gauti darbo vietą moderniųjų technologijų pramonėje. Ir, e, ir tad aš manau, kad yra nemažai vilčių teikiančių ženklų, tačiau žinau, kad yra kitų valstybių narių mūsų e, žemynė, kurios susiduria su gana didelėmis problemomis šioje srityje. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga nemažai gali e, padaryti, e, padėdama e, savo valstybėms narėms ieškoti žmonių ir padėti tiems žmonėms, kurie pasižymiai pačia aukštą kvalifikaciją, rasti tinkamą darbo vietą. Tačiau aš manau, kad tai yra tikrai labai sunkus ir platus uždavinys. Į kitą klausimą atsakys mano kolega. tas e, nuolat kylantis klausimas, toks gana retorinis klausimas, žvelgiu į pono Venisterlroj. Ir iš tiesų mes susidurėme su globalizacijos reiškiniu ir investavimas Europoje ir technologinių tekėjimas į kitas pasaulio regionus yra problema. Aš manau, kad stambiosios įmonės yra gyvybiškai svarbios, svarbus centrai, technologijų plėtojimo centrai ir taip pat vieto, kur, darbo vietų kūrimo centrai Europoje. Tos e, įmonės pastarojų metų praranda vis daug, e, tose įmonėse dirbantis darbuotojai praranda darbo, vis daugiau darbo vietų, kadangi e, plėtojamos naujos technologijos ir jos reikalauja vis mažiau žmogiškųjų išteklių kas ir vėl yra labai svarbu, tai yra tai, kad e, e, mums reikia plėtoti e, tam, tikras, tam tikrą veiklą, technologinę veiklą, kuri, kuri padėtų E, suaktyvinti e, tų technologijų naudojimą būtent žmogaus rankomis. Tai yra tam dar reikia žmonių. Ir stambiosios įmonės, e, kurios kuria bazinės didelio poveikio technologijos, yra labai svarbus veiksnys šioje srityje, kadangi nuo to priklauso ir mažųjų ir vidutinių įmonių egzistencija. Ir jos savo ruoštų kuria naujas darbo vietas. Ir e, Austrijoje mes turime vieną labai stambę įmonę gaminančią e, elektros technologijas ir būtent ši įmonė pasitelkia taip pat ir e, kita, kviečiasi į pagalbą ir kitas įmonės, tai yra mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra šios stambiosios įmonės tiekėjos. Todėl man atrodo, sprendimas būtų ne uždrausti visiškai uždrausti mūsų naujųjų technologijų tekėjimą į kitus regionus, o tiesiog užtikrinti, kad stambiosios įmonės galėtų sukurti tinklą e, bendradarbiaudamos su įvairaus pobūdžio įvairių e, pramonės segmentų e, mažom ir vidutinėms įmonėms. Ir tokiu būdu stimuliuojant ar skatinant tas įmonės likti Europoje ir man atrodo, tą žinoma reikėtų daryti protingai ir subtiliai. Dėkoju. Buvo klausima apie Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų finansavimo sąsajas. Ir buvo kalbama, ar galima naudotis papildomų finansavimų. Būtent kolegės iš Lenkijos pavyzdys būtent įrodo, kad reikia apibendrinti tuos gebėjimus, kurie yra sukaupti naujųjų valstybių regionuose, ypač technologinių galimybių plėtojimo srityje. Iš tikrųjų, reikėtų pasinaudoti tuo sukurtu pagrindu, tą bazę, pateikiant e, e, naujus produktus gamybai. Naujieji regionai gali iš tikrųjų greičiau vystytis, negu jau nusistovėję tradiciniai mokslinio tyrimų regionai senosiuose valstybėse. Kiekvienas regionas yra skirtingas ir gali būti ir e, tokių naujų regionų, kuriuose yra didelis e, inovacinis technologinis potencialas, gali būti ir tokių, kuriuose tokio potencialo nėra. Svarbiausias dalykas, kad horizontas 2020 ir struktūriniai fondai vadovaujasi skirtingą finansavimo logiką. Ir todėl reikėtų pažvelgti į konkretų regioną, ieškant tų dviejų finansavimo e, šaltinių pritaikymo konkrečioje situacijoje. O kalbant apie specializaciją, ko gero reikėtų vis dėlto pasiremti savo privalumais, regiono privalumais ir stipriausiamis pusėmis. Buvo kalbama ir apie marketingą. Iš tikrųjų, kai yra kuriami pilotiniai bandomieji projektai arba bandomieji produktai, tai pirmiausias dalykas yra pateikimas į rinką. Mes savo prezentaciją iš tikrųjų numatėme tam tikrą sąsąją tarp e, mokslinių tyrimų, inovacijų, projekto kūrimo ir pateikimo į rinką, rinkos paieškos. Horizontas 2020 nenumato e, finansavimo būtent produktų pateikimo į rinką procedūrams, o tai yra viena iš to projekto silpnųjų pusių. Aš norėčiau pasakyti Jums, kad vakar vakare koordinatoriai buvo susitikę ir priėmė sprendimą, kad parengs nuomonės dėl neteisėkuros teisės aktų, teisėkuros aktų, dėl e, cirkuliacijos. Uh, cirkuliarnės ekonomikos dėl ekonominės, teritorinės ir socialinės sanglaudos spartinimo Europoje. Kitas posėdis yra numatytas lapkričio 17 dieną nuo 3 iki 18.30 Briuselėje. Geros jums dienos.